przewodniczący! Please take your seats, colleagues. Welcome. Prašom kolegos sėstis. Sveiki susirinkę mūsų bendro plenarinę sesiją. Dabar yra 3 minutės po 3, taigi laikrodis salėje eina neteisingai. Turime pradėti darbą nedelsint.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 Protokolai bei spalio 21 patvirtinti tekstai ir jų pavadinimai yra jums pateikti. Ar turėtumėte kokių nors pastabų? Jei ne, tuomet laikykime spalio 21 dienos posėdžio protokolą patvirtintų. Gerbiamas ponės ir ponai, noriu pasidalinti štai štai kokią informaciją. Ar egzistuoja problema dėl vertimo? Netrodo, kad problema išsisprendė. Aš e, kalbėjau apie 2010 m. spalio 21 dienos protokolą. Ar būtų pastabų? Atrodo, kad ne. Kągi, tuomet protokolą laikykime patvirtintų. Mūsų posėdžio pradžioje norėčiau pasidalinti štai kokią informaciją lapkričio 6 dieną Maskvoje buvo brutaliai sumuštas žurnalistas. Ir tokį incidentą griežtai smerkėme. Labai vertiname e, prezidento Medvedevo greitą reakciją bei pastangas, bandant kiek manoma greičiau nustatyti kaltininkus. Spalio 31 dieną be policijos įsikišimo pirmą sykį įvyko demonstracija Maskvoje. Tai vertinama kaip daug žadinti žestą iš Rusijos valdžios institucijų pusės. Ir vertinama tai kaip atgarsiai mūsų dažnus raginimus. Prieš dešimt dienų Bagdade vykdytas išpolis prieš krikščionius, kurie meldėsi bažnyčioje. Yra aukų žuvusiųjų ir sužeistų. Taigi Europos parlamento vardu raginu įvairias religinės bendruomenės gerbti kitas religijas, kitus tikėjimus ir nenaudoti prievartos prieš juos. Dar vienas dalykas rugsėjo ketvirtą dieną Stokholme bus skiriamos Nobelio premijos. Kinijos valdžios institucijos daro e, spaudimą e, e, valdžios ES valstybėms narėms, tačiau Europos parlamentas yra už neribotą laisvę, be kita ko, ir Kinijoje. Ir ceremonijos metu gruodžio ketvirtą dieną Europos delegacijos e, vadovas dalyvaus e, iškilmėse. Dabar dėl darbo tvarkos taisyklių. Noriu pasakyti kolega Berlingenis, prašau. Mm, Padoje, Venecija ir Verona ištiko stichinės nelaimės, katastrofiški potviniai ir jie palėtė 500 tūkstančių žmonių ir padaryta žala siekia 100 tūkstančių.